institucijos galės geriau bendradarbiauti atitikdamos Lisabonos dvasę. Baigtos bendrosios diskusijos balsuosime dėl šio pranešimo trečiadienį 12 val. Ir dabar, mėly kolegos, pereiname prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai bus klausimai, į kuriuos komisija atsako žodžiu. Dėl valstybių narių vykdomo duomenų perdavimo JAV remiantis susitarimo memorandumais. Kalbės Aldė, kairieji ir e, guė. Pirmiausia, e, ir kairiųjų vardų pirmiausia kalbės e, ponentfeld. Uh, Ačiū pirmininkė. Man atrodo, žodžių klausimas yra aiškus. Dabar yra rengiamas PNR duomenų paketas. Komisija yra parengusi dėrybinės gairės dėrėti su Australija, JAV ir Kanada. Tačiau tuo pat metu valstybės narės e, dvišalių pagrindų derasi dėl PNR duomenų perdavimo e, Junktinėms Amerikos valstijoms. Taigi, prieš formuojant prieš suformuojant poziciją Europos parlamente dėl PNR sustarimų, mums reikalinga informacija apie susidariusią situaciją. Nes jeigu valstybės narės dvišalių pagrindų susiduria su, valstybė, su JAV, tada kyla klausimas, kas tada yra daroma ES lygmeniu. Deja, aš gavau tokią informaciją, tačiau sunku visą tai patikrinti, nes dvišalių pagrindų vykdomos dėrybos yra slaptos. Na, kai kurios gali būti susijusios su PNR duomenimis e, valstybių narių ir nevalstybių narių keleivių, kurie keliauja ne į Junktinės Amerikos valstijas. Todėl jiems toks e, JAV ES sustarimas neturėtų galioti. Galiausiai, e, komisarė, pereitą savaitgalį aš sužinojau dar vieną dalyką, kuris galbūt gali būti aktualus. Tai yra e, vieno langelio saugumo programa, dėl kurios dabar komisija derasi su JAV transporto saugumo tarnybomis. Ir tai reikštų, kad bus e, panaikinti patikrinimai JAV keleiviams, kurie atvyksta į ES ir atvirkščiai. Taigi, man atrodo, kad labai keista, kad ES sąjungos e, piliečiams e, kontrolė tampa vis griežtesnė Junktinėje, Junktinėse Amerikos valstijose, o tuo tarpu e, komisija veda dėrybas, kad būtų panaikinti patikrinimai JAV piliečiams atvykstantiems į ES. Taigi labai būtų gerai, jeigu komisija informuotų apie šią programą, apie dėrybų eigą ir pabaigai Galbūt JAV e, primeta mums e, e, saugumo standartus, kad programa būtų įgyvendinta. Ačiū. Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Pone Helga Tripel, trys minutės. Ponas ir ponai, šiandien Lisabono sutartis buvo minima ne kartą ir noriu tai, ką pasakyti. Dauguma ES piliečių sveikina tai, kad gali laisvai judėti ES, gali naudotis švietimo paslaugomis, tačiau e, tai be abejo yra susiję ir su duomenų perdavimu. Ir mūsų asmeniniai duomenys yra ne vienoje valstybėje narėje, o saugomi netgi per kelias valstybės narės. Dėl to reikėtų ES lygius teikti daugiau kompetencijos mums spręsti dėl domenų apsaugos, kadangi piliečiai tikrai e, visiškai teisėtai e, nerimauja dėl to, ar tikrai gerai apsaugoti jų duomenis ir e, nenori, kad galbūt trečiosiam šalims dar būtų perdodami tie duomenys. Ir mes kaip Europos parlamentas kartu su taryba, kartu su valstybėmis narėmis privalome užtikrinti tokią apsaugą. O kaip mes tą padarysime, jeigu viena vertus, kaip ES su trečiosiomis šalimis deramės dėl duomenų perdavimo, dėl to, kokie duomenys apskritai reikalingi, e, kokiam tikslui naudojami, e, kokie apsaugos mechanizmai e, yra reikalingi siekiant apsaugoti duomenys, jeigu tuo pat metu uh, kai kurios paskiros valstybės narės derasi su trečiosiomis šalimis dėl duomenų, apie kuriuos nieko nežinome. Nežinome, kokio pobūdžio tai duomenys, kokie apsaugos mechanizmai taikomi, ar bus e, vykdomas dviejopas perdavimas duomenų abiem kryptimis. Taigi mes ES lygmenių nenorime to leisti. Ir dar vieną mintį reikėtų išsakyti, kurios galbūt pakankamai nepaiso valstybės narės. Kaip valstybė narė derasi su trečiaja šalimi, kaip ji ketina užtikrinti, kaip ta paskira valstybė narė užtikrins, ar gali jie apskritai tą padaryti, kad jeigu jau būtų perdodami duomenys, tai būtų perdodami tik tos valstybės narės piliečių duomenys. Juk egzistuoja duomenys kur centrinėje įstaigoje ES yra saugomi kelių valstybių narių piliečių duomenys ir valstybės narės turi prieigą prie jų. Tai yra, jeigu mano duomenys kurioje nors valstybė narėje A yra um, saugojami ir ta šalis nusprendžia perduoti mano duomenys trečiai, val... trečiai šaliai, tai tikrai nėra. Um, nėra geras dalykas ir tikrai ne to siekėme dėrėdamėsi dėl Lisabono sutarties. Ir taip pat valstybės narės privalo atsižvelgti į naują institucijoms suteiktą svorį, jos privalo laikyti savo įsipareigojimų, o tai reiškia, kad duomenų apsauga yra Europinio lygmens užduotis, tad mes ES lygmenį privalome atkreipti visų dėmesį į tai, kas svarbi yra duomenų apsauga, turime užtikrinti ją ir negali um, būti daromas, um, mm, negali būti kenkiama tam dvišaliais sustarimais tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Ačiū. Caros colegas, nós temos no último ano discutido por várias vezes vários assuntos que estão ligados à proteção de dados, à privacidade dos cidadãos. Mes jau daugelį, daugelį kartų esame kalbėję apie ES piliečių duomenų apsaugą. ES piliečiai keliaujantys lėktuvu atrodo turi pateikti tam tikrus konfidencialius asmenius duomenis, tačiau visa tai turi turėti ir tam tikrų teisinių pasiekmių. Mes puikiai žinome, kad visada iškilus problemų susidūrę su SWIFT ir PNR pasiūlymais turime grįžti prie pačių esminių dalykų, būtent užtikrinti šių duomenų apsaugą, apsaugą pasienyje ir taip pat bendradarbiaudami su savo tarptautiniais partneriais, tai yra Pietų Koreja ir kitomis valstybėmis, kurios taip pat e, renka duomenis. Todėl parlamentas turi atsižvelgti į tai, kad šitas dalykas yra labai sudėtingas. Kai kuriomis trečiosiomis šalmis yra pasirašyti susitarimai, memorandumai dėl tų duomenų apie ES piliečius, kurie vyksta į paskirties valstybės. Junktinės Amerikos valstijos yra labai svarbus mūsų partneris. Mes turime savo politinių interesų bedarbiaudami su šia valstybe, tačiau mes turime pagalvoti apie tai, ar iš tikrųjų mes norime, kad būtų pakengta ES daryboms su Junktinėmis Amerikos valstybėms, nemis ir taip pat, kad būtų pakengta ES įvaizdžiui. Labai svarbu užsikit, užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Dėl to yra derimasi su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, taip pat dėl to yra derinamasi su atskiromis oro bendrovėmis. Tačiau kaip galima vienu metu apginti 500 milijonų ES piliečių teises, jeigu bus derinamasi tik tai su atskiromis oro skrydžių bendrovėmis? Europos parlamentas turėtų priimti aišku sprendimą dėl PNR. Mes galime atmesti tarptautinės sutartis, turiuomenyje SWIFT ir mes turime užtikrinti tinkamą mūsų piliečių apsaugos lygį. Ja, Dank, Herr Vorsitzender, ähm, sehr geehrte Damen und Herren der Kommission. Dėkuoju pirmininkė, gerbiamos ponios. Aš norėčiau, kad į šitą klausimą būtų pažiūrėta labai rimtai, kadangi klausimas yra esminis siekiant išspręsti dilemą, kiek giliai reikia, kiek reikia gilintis į duomens apsaugos įstatymo nuostatas, kadangi atskiri parlamentai, nacionalinės valstybės dvišaliuose santykiuose tiesiog e, silpna šias pozicijas. Kai kalbame apie laisvės ir teisingumo teisę tarp atlantiniuose santykiuose, mes turime remtis savo bendrais interesais ir taip ir net nepaminti asmeninių teisių ir laisvių. Ir todėl mes, parlamentas, visada kartodavome, kad diskutuojant dėl PNR duomenų perdavimo, dėl SWIFT duomenų perdavimo, reikia laikytis pagrindinių duomenų apsaugos principų ir jie turi būti taikomi kiekvienam atskiram piliečiui. Būtent čia aš išvelgiu tam tikrų problemų ir manau, kad reikia pirmiausia susitarti dėl bendrų normų ES mastu ir tik po to dėrėti su JAV. Aš manau, kad pagrindų susitarime su JAV būtų E, atsižvelgiama ne tik tai į ES masto prioritetus, bet ir tuos prioritetus, kuriuos turi valstybės narės darybose su JAV. Tačiau valstybių narių prioritetai neturėtų sušvelninti arba pažeisti tų bendrų standartų, dėl kurių buvo susitarta ES mastu. Be to reikia laikytis galiojančių įstatymų, kadangi po Lisabono sutarties ne tik Europos parlamentas domisi šiuo klausimu, bet ir kitos institucijas pagal pasidalintą kompetenciją, turiu omenyje duom... oro linijomis keliaujančių e, piliečių duomenis. Aš nemanau, kad valstybės narės gali pakenkti mūsų darybinėms pozicijoms, darėdamos individualiai su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Todėl manyčiau, kad reikėtų labai aiškiai pasakyti valstybėms narėms, kad jos sustabdytų savo darybas prieš tai reikėtų išsiaiškinti mūsų teisinius pagrindus, teisinės galimybės pagal Lisabonos sutartį Aš manau, kad šitas aiškus principas turi išlikti. Tai yra, mes turime dėrėtis vienu balsu, o ne keliais balsais įvairiuose darybiniuose lygmenyse. Ačiū. Dabar e, komisijos vardu, ponia Damanakė. Ačiū pirmininkė, dėkoju parlamentarams už klausimus. Visų pirma, turiu pasakyti, kad e, komisija sutinka, kad reikia e, saugoti keliaivių duomenis. Dabar e, pakalbėsiu apie šį klausimą iš esmės. Jūs greičiausiai žinote, kad tai nėra naujas klausimas. 2007 m. rūpjūti JAV atnaujino vizų režimą, numatydama naujas taisyklės, kurios turėtų pagerinti saugumą. Turime pasakyti, kad e, tie nauji reikalavimai bus taikomi visoms e, valstybėms narėms ir toms, kurios taikomas vizų režimas ir toms, kurioms netaikomas tas vizų režimas. Visos valstybės narės turės susitarti, priimti sprendimą, susitarimą su JAV dėl bendradarbiavimo. Bet kuriuo tai reikštų, kad valstybės narės su JAV turės keistis tam tikrais duomenimis. Ir prieimus tokį JAV įstatymą galėjimą, galima buvo e, gyven, įgyvendinti dėrybas tokiu dviejopu metodu, tai yra tarp ES ir JAV dėl e, tam tikrų aspektų, kurie priklauso JAV, atsiprašau, ES e, kompetencijoms. ES kompetencijai. Tai yra dėl e, Europos, dėl oro uostų saugumo, dėl dokumentų saugumo. Visa tai priklauso mūsų kompetencijai. Toliau kitas e, metodas tai yra tęsti dėrybas tarp JAV ir valstybių narių. Tai buvo daroma siekiant patenkinti JAV reikalavimą bendradarbiauti kovoje su terorizmu ir keičiantis informaciją. Valstybės narės, kurios, kurios, kurioms yra taikomas vizų režimas, jos e, turi pradėti bendradarbiavimą ir dėrėtis dėl to, kad joms vizų režimas nebūtų taikomas. Tokie, e, tokios dėrybos galėtų e, prasidėti šiek tiek vėliau. Komisija yra surinkusi informaciją iš valstybių narių pasak, pagal kurią galima spręsti, kad aštuonios pasirašė sustarimo memorandumą su JAV. Tai yra, jos susitarė bendradarbiauti su JAV e, šiais klausimais. Tai yra Čekijos Respublika, Estija, Graikija, e, Lietuva, Malta, Slovakija. Ir būtent tokiu būdu šios valstybės narės galėjo prisijungti prie vizų režimo netaikymo programos. Komisija supranta, kad susitarimo memorandumas e, nebuvo skirtas pats savaime kaip teisinis pagrindas keistis informaciją tarp JAV ir valstybių narių. Tiesiog tai yra ketinimų memorandumas tarp abiejų šalių e, rinkti informaciją ir jie keistis. Turiu pabrėžti, kad e, informacija apie e, tai, kas yra surašyta e, susitarimo memorandumuose, yra vis dar valstybėse narėse. Tose susitarimuose yra numatytos informacijos kategorijos, kuriomi, tai yra tos informacijos, kuria bus keičiamasi. Jeigu Europos parlamentas nori gauti papildomos informacijos, turite kreiptis į atitinkamą valstybę narę. Komisija gali patikinti, kad JAV nereikalaus kažkokiu e, vienašalių sustarimu su valstybėmis narėmis dėl pasikeitimo PNR duomenimis. Nes visa tai priklauso ES kompetencijai. Ir turiu pasakyti, kad e, yra su, e, sudarytas ES ir JAV PNR duomenų keitimosi susitarimas. Toliau e, dėrybose su JAV buvo keičiamasi laiškais E, kuriuose buvo rašoma, kad e, tam tikri reikalavimai e, valstybėms narėms dalyvauti vizų režimo netaikymo programoje buvo patenkinti. Galime pasakyti, kad tas pasikeitimas laiškais dėrybų metu patvirtino, kad JAV negalės prisijungti prie ES duomenų bazių. Ačiū.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 informacijos, tai mes turime laikyti savo įsipareigojimą. Ar komisija paklausi Junktinių Amerikos valstijų laik, laikytis tinkamų įsipareigojimų ir tuos duomenis laikyti konfidencialiais Tačiau ar komisija pasiklausė valstybių narių nuomonės? Aš manau, kad jos elgesys yra pakankamai keistas. Mūsų klausimai buvo pagristi dėl to, kad mes esame susirūpinę Junktinių Amerikos valstijų politiką, kuri skirsto valstybės nares į skirtingas grupės, siekia su jumis pasirašyti skirtingus susitarimus ir netaikyti vieningo ES e, požiūrio. Komisija savo veiksmais nesustiprina mūsų pozicijų, kadangi mes turime siekti kalbėti vienu balsu ir užkirsti kelią, kad valstybės dvišalinių pagrindų neteiktų duomenų Junktinėmis Amerikos valstijoms. Kadangi vienas valstybės yra įsitraukusios į šį procesą, o kai kurios netgi neinformuoja savo nacionalinių parlamentų. Komisijos atsakymas yra visiškai netinkamas ir visiškai neatsako į mūsų abejonės. Ponas Alvaro, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat ačiū ir komisijos nariai, kuri atsakė mums į klausimą už savo kolegę ponę Malmström, vertiname tai, tačiau visgi reikia pasakyti, kad iš esmės mes kalbame ne vien tik tai apie PNR duomenis. Reikia aiškiai pasakyti, kad norima taip pat ir prieigos prie tokių duomenų kaip pirštų atspaudai, taip pat e, duomenys apie teistumą ar neteistumą. Ir Dėl to galime pasakyti, kad kalbame apie vieną iš elementarių, svarbių ES politikos sričių. Ir galima galvoti apie įvairiausias taisyklės, apie procedūras, bet man labiausiai nepatinka tai, kad komisija negali aiškiai pasakyti, kad ir nepasako, kad taip toliau dirbti negalime. negalime sutikti su, su tomis sąlygomis, kurios yra keliamos, jeigu nepateiksite mums tų duomenų tai. Mūsų sustarime numatyta, kad ES e, yra taikomas e, palengvintas arba visas režimas e, su JAV būtent visoms valstybėms narėms ir negalima, negali įgrasinti neva um, nebesuteiks šios galimybės. Mes norėtumėm, kad komisija ir taryba tiesiog e, labiau kreiptų dėmesį į tai, kokią politiką vykdo e, Junktinės Amerikos valstijos mūsų atžvilgiu. Äh, Ponas Melceris, viena minutė. Jau, kai buvo tariamas dėl šio kompromiso, buvo aišku, kad iš tiesų mes tik apgaudinėjame patys save. Mes nekalbame apie jokią domenų apsaugą ir dabar tai tapo tarsi oficialu. Uh, jau keliarius metus e, apie tai buvo e, kalbama ir dabar visiškai aišku tapo, kad JAV tikrai nesilaiko savo įsipareigojimų ir e, bendradarbiauja tik su tomis valstybėmis, kurios sutinka su bet kokiais JAV pageidavimais. Mes tikrai negalime leisti, kad JAV galėtų visiškai laisvai turėti prieigą prie duomenų, e, kaip kad pavyzdžiui bankų duomenys, o dabar dar kalbama ir apie asmeninius e, PNR keleivių duomenys. Mano manimu, jau dabar, o ne per kitą transatlantinį atstovų sustikimą reikėtų apie tai kalbėti. Dėkuoju. O Kyrius e, Strasser, για δύο λεπτά. Sehr geehrte Frau Kommissarin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Gerbiami ponė komisarė, gerbiamas ponios ir ponai, kaip anksčiau kalbėjęs kolega sakė, reikėtų iš tikrųjų pasidžiaugti tuo, kad jūs asmeniškai atvykote ir pareiškite savo nuomonę. Ir aš puikiai suprantu, kad tai nėra jūsų tikroji veiklos sritis, tačiau turėčiau pridurti, kad komisijos atsakymas kaip toks mums, mūsų netenkina. Aš norėčiau, kad visi čia esantys, visos svarbiausios frakcijos nori diskutuoti dėl principų, o jūs nieko neveikėte komisija ir aptariant SWIFT, SWIFT ir taip pat, kai buvo kalbama apie 50 dolerių atvykimo mokestį, komisija nepareiškė savo nuomonės, o dabar Mes kalbame apie tai, kad atskirai veikia komisija ir valstybės narės, o šiandien mes išgirstame komisijos nuomonę atseit europiečiams daromos tam tikros nuolaidos. Mes norime labai rimtai diskutuoti su komisija, o rimtai ir iš esmės reiškia pirmiausia abipusiškumą, kad nebūtų gviešiamasi į ES duomenis, o kad tie duomenis apskritai būtų pateikinėjami, kad piliečiai turėtų teisę žinoti, kaip ir kada yra naudojami jo nuomonės, duomenys ir kad būtų remiamasi bendra ES koncepcija. Komisija tiesiog silpnina dėrybinės pozicijas su JAV kadangi nederna savo veiksmų su valstybėmis narėmis, kada tos dėrybos pasibaigs. Lygiai taip pat gali būti viskas užbaigta per vieną mėnesį, kaip atsitiko SWIFT darybų atveju. Ačiū, mes pradedame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Turime tris norinčius kalbėti. Dėl darbo tvarkos taisyklių norite pasisakyti? Jeigu jūs turite klausimų, tai jūs galite užduoti juos e, komisijai po to. Prašome. Při mezinárodní spolupráci v této oblasti obcházet demokratické standardy které jsou vlastní národům v transatlantickém prostoru. vykdant kovą su terorizmu neįmanoma apsieiti be bendradarbiavimo ir reikia kalbėti apie visą transatlantinę erdvę. O kai eina kalba apie sustarimą tarp Europos Sąjungos, tai yra tarp valstybių narių ir JAV, nuolatos yra akcentuojami nacionaliniai parlamentai ir jų įsitraukimas į sustarimų derinimą. O tai, kas buvo propaguojama, netitinka demokratinio žaidimo taisyklių. Duomenų perdavimas JAV turi vykti pagal demokratinės nuostatas, o jos turėtų leisti taip pat ir vykdyti demokratinę kontrolę tokio domenų perdavimo. Eh, Ačiū. Ačiū komisarė. Kai dėl keleivių duomenų, tai šis klausimas visada, visada yra jautrus, tiek kalbant apie pilietinės teisės, tiek žmogaus teisės. Jeigu mes perduosime ES e, duomenys, piliečių duomenys e, JAV, tai darysime kovodami su terorizmu. Tad tai yra toksai garbingas tikslas. Tačiau turiu tokį paslėptą jausmą, kad e, kovodami su terorizmu mes paneigiame mūsų piliečių teisę į privatumą. Esu įsitikinęs, kad mūsų stipriausias sąjungas yra JAV. Tačiau JAV derasi dabar su valstybėmis narėmis dvišalių pagrindų, o ne su visa Europos sąjunga. Ir dėl tos priežasties kyla tam tikrų įtarumų. Esu iš šalies, kuri yra pasirašusi susitarumo memorandumą ir mano šalis nepriklauso bevizio režimo programai. Esu įsitikinęs, kad ateityje Europos e, Sąjunga iš tiesų turėtų daugiau e, veikti šioje srityje. Ačiū. Dabar žodis ponui Paska. Vážená predsedajúci, vážená pani komisárka, som presvedčený, že sa musíme aj naďalej usilovať o, o, o, o prechod. Aš įsitikinęs, kad mes ir toliau turime tęsti kovą su terorizmu, kuris kelia grėsmę civilizacijai. O kalbant apie Europos keleivius ir jų duomenys, aš manau, jų perdavimas turėtų būti koordinuojamas ES mastu ir reikėtų pasirašyti susiraštarimą ne tik su ES, bet ir JAV turi pasirašyti atskirus dvišalius susitarimus. Labai svarbu, kad ES piliečių duomenys būtų siunčiami arba perdodami nepažeidžiant teisinių procedūrų ir perdodant duomenys reikėtų vadovautis abipusiškumo principu, reikėtų užtikrinti, kad ES piliečių duomenų apsaugai būtų taikomos tos pačios taisyklės, kokios ir taikomos Europoje. Köszönöm szépen. Just a second, please. Uh, colleagues, uh, the one minute intervention. Gerbimi kolegos, Jeigu norite pasisakyti, tai jūs turite apie tai pranešti ne paskutiniu momentu, turite pakelti ranką iš anksto. E, jums padarysiu išimti, nes nelabai daug norinčių pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, e, šis klausimas atrodo nelabai aktualus e, daugeliu parlamentarų. Duomenų apsaugo, apsaugos procesas ar procedūros, kurios pažeidžia pagrindiniuos mm, teisių e, pažeidimą. Visa tai turėtų būti susijęta su tikslu, kodėl taip yra daroma. Ir e, iš tiesų e, tas tikslas turi būti pateisinamas. Kokios yra tos priežastis, pasak Junktinė Amerikos valstijų? ir kaip asmenių duomenų perdavimas leistų pasiekti šių minėtų tikslų. Tai yra, kitaip tariant, kaip amerikiečiai naudosis mūsų perdodamais duomenimis, tai yra klausimas komisijai. Dar vienas dalykas, kodėl yra e, naudojamas toks dviejopas metodas diferencijuoti naujas valstybės narės, senas valstybės narės, pavyzdžiui, vengrus, kodėl vengrai e, yra e, labiau pavojingi lyginant su kitais ES piliečiais. Ačiū. Intveld, Ačiū, pana Intveld. Ačiū, pirmininkai, kad leidote paprašyti paaiškinimo dėl dviejų dalykų. Mane gan nustebino komisijos pasakymas, kad vizų reikalavimo panaikinimo programa taiko, turi poveikio tik tai valstybėms narėms, jeigu aš taip gerai supratau. 2007 metais komisija e, iš pradžių pasakė, kad ji turi išskirtinę kompetenciją šioje srityje ir galų gale ji turėjo dalį kompetencijų atiduoti valstybėms narėms. Ar aš teisingai suprantu, kad Europos komisija dabar pakeitė savo požiūrį į savo kompetencijos rytis? Antras dalykas, komisarė, prašysiu paaiškinimo. Jūs pasakėte, kad nei viename iš sutarimų nėra nuorodos į susitarimą dėl duomenų perdavimo. Aš galiu Jums perduoti dokumentą, kuriame yra nuoroda būtent į susitarimą dėl keliaivių asmenų asmens duomenų perdavimo. Taigi, kaip, tai, kaip čia yra? Parlamentas nusprendė atidėti balsavimą dėl dviejų sutarimo dėl keliaivių duomenų įrašų, kadangi mes galvome, kad komisija lygiai taip pat yra atsakinga kaip ir kaip ES institucija, lygiai taip pat kaip ir mes, Europos parlamentas. Taigi, aš galvoju, ar iš tikrųjų Europos komisija nusipelnė to pasitikėjimo. Aš tikiuosi, kad mūsų nenuvilsite. Εκ μέρους της Επιτροπής, η κυρία Δαμανάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Accept... Uh, Komisijos vardu, ponė Damanakė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu pasakyti, jog man vykstanti diskusija labai įdomi. Tam čia ir atvykau, kad pateikčiau paaiškinimus. Bet manau, kad komisija nepakankamai, kad teiginys, jog komisija nestropiai saugo duomenys apie piliečius yra teiginys, kurio negaliu priimti. Taip pat noriu kai ką pasakyti tiems, kurie kalbėjo nežinodami, kas iš tikrųjų įvyko konkrečiu atveju. Mes komisijoje visi puikiai žinome, kas vyksta ir galiu jums visiems pranešti, kad mums rūpi, mes labai susirūpinime, mes norime apsaugoti mūsų piliečių duomenys kaip mums užtikrinti Lisabono sutarties įgyvendinimą? Ką jūs siūlote, nekreipti dėmesio į tarybos nurodymus? Girdėjau, kaip labai laisva, laisvai kalbate apie tai, kad reikia vieningos Europos nuomonės šiuo klausimu. Aš irgi norėčiau, kad tai būtų. Ką jūs siūlote? Siūlote mums visiškai nekreipti dėmesio į tarybą, jos rekomendacijas. Norėčiau, e, kad kalbėtumėme remdamiesi faktais, o ne e, sapalionėmis. Taigi, tai nėra nauja, jūs žinote, ką taryba yra paskelbusi. Jau praėjusiu metu gegužės mėnesį siūlo, siūlėme būsimą pagrindų susitarimą tarp ES ir JAV, jeigu ten būtų minimi asmenų duomenys, kad toks pats sustarimas būtų taikomas ir valstybėms narėms. Jūs, tai, jūs visi apie tai kalbate, mes jau tai siūlome. Siūlėme ir jeigu tam būtų pritarta, taip ir elgtumėme, eitumėme priekin. Bet su taryba dar nesusitarėme, ką siūlote daryti, vykti valstybės narės ir paaiškinti joms, kad negalime taip toliau gyventi, taip dirbti. Taip, taip ir supratau, jūs tai siūlote. Mano atsakymas yra labai paprastas į tai mes privalome gerbti Lisabono sutartį. Tiek galiu pasakyti šiuo klausimu. Palaukit, sako kalbėtoje. Kitais labai įdomiais klausimais. Daug girdėjau apie Europos duomenų bazę ir brun duomenų bazę. Turiu pasakyti, kad valstybės narės, jeigu bus pasirašyti susitarimo memorandumai ir dvišalės sutartys, jos gali teikti uh, duomenis apie savo piliečius iš savo duomenų bazės. Jos negali teikti duomenų iš ES duomenų bazų. Aš tai labai aiškiai pasakiau. Aš taip pat labai aiškiai pareiškiau, kad mes paprašėme Junktinių valstijų, nusėme, nusintėme raštus tuo klausimu ir mes dėl to deramės, kad višalės, višalėse sutartyse negali būti nuorodų į keliaivių duomenų įrašus. Tai nereiškia, kad valstybės narės na, nebandė dėrėtis su jungtinėmis valstijomis. Ir tokia yra komisijos pozicija. Taigi noriu pasakyti štai, kad aš suprantu, kas jums rūpi ir kas jūs neramina. Puikiai. Bet mes turime eiti priekin ir dėrėtis geriau, dėrėtis ir susidėti dėl saistančių nuostatų valstybėms narėms toje sutartyje, nes tai yra vienintelis kelias ir būdas pasiekti to, ko jūs norite. Taip galime eiti priekin. Europos komisija tą ir daro, mes darome su jungtinėmis valstijomis ir mes bandome parengti sutartį, kurios nuostatos būtų saistančios valstybėms narėms. Būtent todėl mes kreipėmės į tarybą ir paprašėme jos pasirūpinkite, jog, tuo, jog tuo atveju, jei būtų pasiektas susitarimas, kad mes savo ruoštų pas save irgi užtikrintumėme apsaugą tarp ES ir JAV. Ar turite kitokių pasiūlymų, remiantis teisiniu pagrindu, kurį privalome gerbti? Noriu iškla, esu pasirengusi išklausyti kitus pasiūlymus, bet jeigu tokių pasiūlymų nėra, noriu, kad suvoktumėte, kad mes e, norime, siekiame apsaugoti piliečių duomenys, bet mes taip pat norime gerti valstybės narės ir tarybą. Taigi noriu pasakyti, kad darbas šiuo klausimu vyksta, mes atšvelgiame į visus jūsų išsakytus pasiūlymus, bandau juos visus atsižvelgti. Galime kreiptis į tarybą komisija gali pasakyti tarybai, jūs turite nustoti kalbėtis. Mes galime tik pasakyti, kad mes dėrėsimės ir bandysime užtikrinti, kad viskas vyktų, eitų mums patinkančią linkme. Ačiū komisarė, tik tai leisite man tarti keletą žodžių, kadangi šį klausimą išmanau. Noriu pabrėžti, kad E, praktiškai visko, visos frakcijos parlamente išsakė didžiulį susirūpinimą dėl šio klausimo ir būtent eina kalba apie susitarimą, dėl kurio yra deramas ir labai svarbu parlamentui, kad komisija labai rimtai įvertintų mūsų susirūpinimą ir kad nesudarytų e, toks jausmas, jog yra didžiulis atotrukis, pavyzdžiui, dėl, kaip kad buvo dėl SWIFT. Taip pat. Uh, diskusijose buvo išryškinta kai kurios linijos, kai kurios pilkosios zonos, pažiūrėjau, jeigu valstybės narė suteiktų um, trečiai šaliai tokius uh, duomenys, kuriems yra taikomi asmens duomenų apsaugos, nu, tai pavyzdžiui, reikalavimai, tarkim, šengeno duomenys, jeigu valstybė narė surinktų mm, visus duomenys, galbūt nesukaupusi šengeno duomenų bazė, tačiau individualiai jos perteiktų. Uh, Taigi tai, ką jūs teisingai paminėjote, mes tikrai esame labai dėkingi už tai, kad komisija labai tvirtai gina tą poziciją, jog tai yra bendrijos klausimas. Šis, šis rytis yra bendrijos reikalas. Ir norėčiau paraginti jūs elgtis labai apdairiai. Taip, atsiprašau, prašom, jeigu jūs pageidaujate, dar jums žodis. To to... Sutinku su jumis, kad turime atsižvelgti į visus būkštavimus. Sutinku su jumis, kad iš tikrųjų yra tam tikras rytis, kuri kelia nerimą. Ir aš tą pasakiau nuo pat, nuo pat pradžio ir noriu, kad tai tikrai būtų aišku. Tačiau mes komisijoje stengiamės surasti teisinius kelius laikantis sutarčių surasti šios problemos sprendimą ir apsaugoti duomenis, uh, sustiprinančios situacijos bendrijos ramsti, bendrijos aspektą. Tačiau tai, tai yra vienas ramstis, vienas matmuo. Bet noriu pabrėžti, kad supratau tai, kas jums kelia nerima ir aš noriu pabrėžti, kad mes paprašėme tarybos, kad jeigu mums pasiseks, kad mes galėtumėm apginti um, asmens duomenų griežtą apsaugą iš mūsų pusės sutartyje, mes prašome, kad taryba po to laikytų, jog tos nuostatos yra privalomos, privalomos visoms valstybėms narėms. Tai yra vienintelis juridinis kelias šioje situacijoje. Diskusiją baigiame. Dabar eisime prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra bendrosios diskusijos skirtos žvejybai. Mes kalbėsime apie pono Valencijos pranešimą. Ir tai yra pasiūlymas dėl tarybos sprendimo dėl konvencijos dėl būsimo daugia šalio bendradarbiavimo Šiaurės vakarų Atlanto žvejyboje pakeitimų patvirtinimo.